apie šį susitikimą, tačiau turiu pasakyti, kad situacija keičiasi ir tiesiog kas, kas, kas valandą atsiranda naujos informacijos apie Rusijos ir Baltarusijos ginčius dujų klausimų. Kolegos, norėčiau priminti, kad ką tik į mūsų salę įėjo Indonezijos parlamento delegacija. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti jo ekscelenciją poną Kemalį Aziz Stambolį delegacijos vadovą. Delegacija Indonezijos gości dziś w parlamencie w związku z siódmym. Indonezijos delegacija lankosi po e, par, interparlamentinės asamblėjos įvykusios tarp Europos e, parlamento ir Indonezijos parlamento atstovų susitikimo. Indonezija yra dinamiška visuomenė, joje klesti ekonomika ir jį vaidina labai svarbu tarptautinį vaidmenį, ypač ASEAN asociacijoje. Tai yra pirmoji šalis, su kuria ES pasirašė dar praėjusiais metais partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Tad man labai malonu malonu pasveikinti Indonezijos bičiulius ir parlamento narius atvykusius pas mus.